Rosianis. Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos. Pradedame popietinę posėdžio dalį. Ryte iš tikrųjų posėdis buvo labai svarbus ir naudingas. Iš karto pažvelkime į dešimtąjį darbo tvarkės klausimą. Europos energetinės sąjungos link. Ar turėtumėte kokių nors pastabų? Tuomet balsuosime iš karto, jeigu niekas nepagėdauja kalbėti. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta Balsuojame kortelėmis. Baigime. Turime pakartoti balsavimą, prašau balsuoti dar kartą. Baigiame. Vienas Aldė ir vienas Žaliųjų frakcijos balsas yra per daug. Tačiau vis dėlto tai nieko nereiškia. Rezultatas yra aiškus. trisdešimt už dvidešimt penki prieš Aštuntas pakeitimas, kas už, keliama ranka, kas prieš, susilaiko priimta. Panaši dauguma. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 14-15 pakeitimai atmesta. 16 už, kas prieš, susilaiko atmesta. 17 už, prieš, susilaiko, balsuojame kortelėmis. Balsuojančių yra per daug. Vienas APP, vienas Aldė ir vienas Žaliųjų frakcijoje. Vienas žaliųjų atstovas. Reagiert überhaupt nicht. What is wrong there? There are five people. Kas ten yra netvarkoje? Yra penki. Ar Aldė viskas tvarkoje? Ar jūsų vienu per daug? Mes Alde frakcijoje esam šeši, bet turime būti aštuoni. Taip, taip, kad yra ne per daug mūsų, netgi per mažai. This remark is debatable. <laughs> Dėl to dar padiskutuosime. Oui, c'est vous qui avez changé. Bon, jetzt soll es klappen. Nochmal. Noch einmal abstimmen. Balsuojame dar kartą. 17. 17. Balsuojame. Baigiame. 29 už, 28 prieš, priimta. 18 už prieš susilaiko balsuojame kortelėmis dėl 18 pakeitimo. Baigime. Trisdešimt vienas už, dvidešimt du prieš. Priimta. Devynioliktas už prieš priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimti. 28 už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 37 už, prieš, susilaiko priimta. 39 už prieš susilaiko priimta. 40 už prieš susilaiko priimta. Keturiasdešimt pirmas už, prieš susilaiko priimtas. Penktasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Keturiasdešimt penktas už, prieš susilaiko priimta Dėl 45. Kas už? Kas prieš? Priimta. Balsuojame kur dalimis. Abstimmung ist geschlossen. Baigime balsuoti. Primta. Bas žalieji balsavo 5. 409 už prieš susilaiko priimta. 50 už prieš susilaiko priimta. Balsuojame dėl viso dokumento kortelėmis. Baigime. 51 už, 10 prieš, vienas susilaikė. Sveikinu. Tenuko pranešimas dabar. Kolega Tenuko, ar norite ką nors pasakyti, atrodo ne. Iš karto balsuojame. Antrag 1 dafür. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. Dvyliktas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Tryliktas už prieš susilaiko atmesta. Antrasis kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. 18 už, prieš, susilaiko atmesta. 14 dafür. 14 už, prieš, susilaiko atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 19 už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 25 už, prieš susilaiko priimta. 28 už, prieš susilaiko atmesta. 30 už, prieš priimta. 32 už, prieš susilaiko atmesta. 33 už, prieš susilaiko atmesta. Penktasis už prieš susilaiko priimta. Keturiasdešimtas už prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Sep 47 už prieš susilaiko priimta. 409 už prieš susilaiko priimta. 50 už, prieš susilaiko priimta. 7 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Penkiasdešimt penktasis už, prieš, susilaiko atmesta. Penkiasdešimt šeštasis už, penkiasdešimt penktas, balsuokime kortelėmis. Baigime. 26 už, 40 prieš. 56 už, prieš. Suslaiko priimta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, suslaiko priimta. 58 už, prieš, susilaiko priimta. 60 už, prieš, susilaiko atmesta. 9 už, prieš susilaiko priimta. 62 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 64 už prieš susilaiko atmesta. 65 už prieš susilaiko atmesta. Dešimtasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 11 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 75 už prieš susilaiko priimta. 77 už prieš susilaiko priimta. 79 už prieš susilaiko priimta. 80 už prieš susilaiko atmesta. 81 už prieš susilaiko priimta. 83 už prieš susilaiko priimta. Atmesta 84 už, prieš susilaiko atmesta 86 už. 84. Baigime. 30 už, 34 prieš. 86 už, prieš, susilaiko atmesta. 87 už, prieš, susilaiko atmesta. 12 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 13 už, prieš, susilaiko priimta. 95 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 96 už, prieš, susilaiko atmesta. 97 už, prieš. Atrodo atmesta. 97. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 98 už, prieš. Susilaiko atmesta. 101 už, prieš. Susilaiko atmesta. 102 už prieš kortelėmis. Abstimmung ist geschlossen. Baigime. 29 už, 35 prieš. 102. Ar ne, 102 balsavimo. 107 dabar. Už prieš susilaiko primta. 109 už prieš susilaiko atmesta. 14 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 110 už prieš susilaiko priimta. 111 už prieš susilaiko priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 114 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 115 už, prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 116 dabar. Balsavom dėl 115. Dabar reikėtų balsuoti dėl 116. Kas už? Kas prieš susilaiko priimta. 117. Už prieš susilaiko priimta. 118. Už prieš susilaiko priimta. 119. Už prieš susilaiko priimta neaišku, 119 balsuojame kortelėmis. Baigime. 36 už, 28 prieš. 102 prieš. Atrodo nepritarta, tačiau dėl visako balsuokime kortelėmis bus aiškiau. Baigiame. 28 už, 37 prieš. 112. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Labai aišku. Atrodo atmesta taipogi 112 balsuojame kortelėmis. Baigime. Dvidešimt aštuoni už 34 prieš. Ir baigimasis balsavimas, galutinis, pradėjome balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigime. 52 už, 5 prieš, 9 susilaiko. Sveikiname pranešėją. Penkiasdešimt du, penki, devyni. Jetzt haben wir noch eine schwierige, langwierige Abstimmung vor. Dabar laukia ilgas, sudėtingas balsavimas dėl Panseri pranešimo. Nesuteiksiu žodžių kolegai Panseri, kad situacija netaptų dar sudėtingesnė. Kas už? Turime balsuoti kortelėmis vis dėlto. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. Šešiasdešimt už, du prieš, trys susilaiko. Sveikinu. Wo ist es denn? Ja, du bist Schweizer. Hier. Wir kommen nun zu. Dabar diskusijos dėl jungtinių tautų ataskaitos. Ta diskusija praėjusį kartą atidėjome vėlesniam laikui. Pranešėjas yra Vai Rainen. Tuomet jisai sutiko, kad diskusijos būtų atidėtos. Dabar suteiksiu žodį jam iš karto. kad jisai informuotų apie savo pranešimo turinį. Iškart norėčiau priminti, kad rytoj, ne, poryt, 12 valandą turite pateikti pakeitimus, o spalio 13 bus balsuojama komitete, o po to lapkričio mėnesį antrą savaitę jau kreipsimės į plenarinę sesiją. Jeigu jums tinka toksai darbų grafikas, žodis pranešėjim. I really had a chance to Pane pirmininkė, aš turėjau galimybę anksčiau pristatyti savo pranešimą, čia neturėjom laiko jį aptarti. Taigi trumpai pakartosiu pristatymą. Mintis rengti pranešimą savo iniciatyvą dėl ES vaidmens pasaulio mastu gimė praėjusiu metu rugsėjo mėnesį, kai ponas Votkinsas pristatė savo ataskaitą apie Europos e, kompetencijų centrų grupę, keldamas klausimą, kodėl e, Europoje reikia pasaulio masto sprendimų, o pasaulio problemų spręsti reikia Europos veiksmų. Tuo metu aš pateikiau pasiūlymą parengti pranešimą savo iniciatyvą apie ES vaidmenį pasaulio mastu. Vėliau pranešimo apreptis buvo sumažinta iki ES vaidmens jungtinių tautų kontekste, siekiant uh, tinkamai gyveninti ES e, užsienio politikos tikslus. Tas e, apribojimas e, iš tiesų nebuvo labai svarbus, kadangi jungtinių tautų sistema apriepia <clears throat> tarptautinį bendarbiavimą pasaulio mastu. Šiame pranešime trūksta vertinimo ES dvišalių santykius e, tarp šalių ES viduje ir su šalimis už ES ribų. Pranešimas sudaro trys dalis. Pirmoje dalyje kalbama apie ES išorės politikos tikslus, kurie grindžiami sutarčių nuostatomis. Manau, kad e, Tai yra labai svarbu, tai yra svarbu vertinti mūsų pagrindus, siekiant juos įgyvendinti jungtinių tautų kontekste. Antroje dalyje trumpai pristatoma jungtinių tautų sistema ir galiausiai pateikime pasiūlymai apie tai, kaip reikėtų sustiprinti ES vaidmenį jungtinių tautų kontekste. Pranešime pateikiami pasiūlymai, kaip sustiprinti saugumo tarybos veiklą, siūlomos kai kurios saugumo tarybos reformos. Taip pat e, pranešime kartojama anksčiau patvirtinta parlamento pozicija apie tai, kad ES reikia skirti nuolatinį vietą Junktinių tautų saugumo taryboje. Aš nemanau asmeniškai, kad tas pasiūlymas yra realistinis, Bet kadangi parlamentas yra patvirtinęs tokią poziciją, tai aš įtraukiau ją į mūsų pranešimą. Taip pat e, siūloma steigti jungtinių tautų sistemoje naują tvaraus vystimosi instituciją, tvaraus vystimosi tarybą, kuri būtų atsakinga už visas politikos rytis, išskyrus saugumą, kuris liktų saugumo tarybos kompetencijoje tvaraus vystimosi tarybos e, sudėtis turėtų atspindėti e, saugumo tarybos e, sudėti ir vienintelis skirtumas būtų toks, kad balsuojant tvaraus vystimos taryboje niekas neturėtų, ne viena šalis neturėtų veto teisės. Jau girdėjau nemažai kritinių atsiliepimų apie šios pasiūlymus. Yra kolegų siūlančių tuos sprendimus priimti parlamentinėje asamblėjoje. Parlamentinė asamblėja galėtų tapti pirmoji žingsniu, o po jo galėtų sekti kiti žingsniai, pavyzdžiui, pasaulio parlamento steigimas. Tad tai yra pakankamai idealistinis požiūris, kaip reikėtų tvarkyti pasaulio reikalus. Manau, kad vieni, vienas iš svarbiausių pastraipų e, šiame projekte yra 12, 13 e, ir 14 punktai. Projekte yra e, numatomas tam tikras darbo pasidalymas atskirose darbo grupėse, klasteriuose, kai komisija turėtų koordinuoti ES išorės politika projekte yra pabrėžiama, kad e, būtent šio klasterio veiklos kontekste pasaulio saugumo politikai turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys. Taip pat yra numatyta galimybė Europos parlamentui reaguoti į šios iššūkius ir taip pat manoma, kad visos politikos sritis turi būti koordinuojamos e, ES išės politikos kontekste, bei galiausiai taryba ir komisija raginama šį požiūrį apsvarstyti ir teikti parlamentui metinės ataskaitas apie ES vaidmenį pasaulio mastu ir tokiu būdu mes galėtume patvirtinti savo poziciją kiekvienais metais dėl ES vaidmens, globalaus vaidmens. Aš parengiau pranešimą tokiu būdu, kad jame būtų daugiausiai dėmesio skiriama toms politikos sritims, kurias minėjau ir aš tikiuosi, kad uh, teikiami pakeitimai. Teikiamuose pakeitimuose nebus įtraukti labai daug įvairių smulkmenų ir detalių ir aš tikiuosi, kad mes šiame pranešime galėsime susitelkti ties svarbiausiais principais ir e, institucinėmis idėjomis apie tai, kaip reikėtų sustiprinti ES vaidmenį jungtinių tautų sistemoje ir kaip sustiprinti savo vaidmenį pasaulio mastu tokios būtų pagrindinės šio prašymo projekto mintis, ponė pirmininkė, aš nekantriai laukiu jūsų komentarų ir pakeitimų, po to galėsime dėrėtis dėl kompromisinių formuluočių tarp atskirų politinių frakcijų. Jau turėjau galimybę susitikti su keliais šešėliniais pranešėjais ir e, pakviečiu visus atvykti sustikti, dėja atsiliepė ne visi bet žinoma turime nemažai laiko sustikti vėliau ir aptarti pakeitimus. Taigi, ponė pirmininkė, dabar ketinu klausytis diskusijos. Merci infiniment, Monsieur le Président. En fait, euh, Arnaud Dangean euh, ne peut pas. Ačiū, pane pirmininkė. Pana Danžano nėra salėje. Taigi pristatysiu dabar jau mintis, bet to aš visiškai jam požiūrį pritariu. Kolega norėtų pirmiausiai padėkoti pranešėjai už jo pranešimą ir atliktą darbą. Ir jis yra pasirengęs dirbti kartu su pranešėjai tam, kad sukonkretintų kai kurios aspektus ir jis pateiks tam tikrus pakeitimus, kuriais pirmiausiai būtų siekiama e, bendrai pakeisti šiek tiek prašymę pasirinktą ES užsienio politikos vertinimo kryptį, taip pat e, įvertinant e, iššūkius, su kuriais šiuo metu susidurėme ir problematiką jungtinių tautų kontekste. Rodaža nuomonė, tekste per daug dėmesio skiriama jungtinių tautų reformai ir per mažai dėmesio skirima ES išorės politikai. Taip pat bus teikiami pakeitimai, kuriais bus siekiama iš esmės įvertinti e, svarbą ES vaidmenį jungtinių tautų sistemoje, jungtinių tautų kontekste bei jos finansinį indėlį, bei atskirų valstybių narių finansinį indėlį į taikos palaikymo operacijas. Šią pranešime teigiamai įvertinamos PSDS kontekste vykdomos ES taikos palaikymo e, misijos, e, taip pat e, jau TM Somalija, Malija ir Sahelio regione dalyvavimas taikos palaikymo operacijos jungtinių tautų kontekste. Pranešime yra skatinamas jungtinių tautų ir ES tarpusio bendradarbiavimas, ypač taikos palaikymo operacijų kontekste ir bendradarbiavimas su tam tikromis agentūromis jungtinių tautų. Kalbant apie saugumo tarybos reformą, ponas Danžo laikosi nuomonės, kad pranešime būtina pakartoti oficialią parlamento poziciją dėl jungtinių tautų nuolatinės saugumo tarybos vietos Europos Sąjungai. <clears throat> Tačiau siekiant įvykdyti tokią reformą būtina, kad valstybės narės esančios nuolatinėmis e, saugumo tarybos narėmis informuotų Europos Sąjungą apie savo veiksmus, taip pat pabrėžiama būtinybė valstybėms narėms geriau koordinuoti tarpusavėje veiksmus. ES išvis politikos e, kontekste tai yra būtina prielaida tam, kad ES pozicija e, taptų svare Junktinių tautų saugumo taryboje. Taip pat e, pranešime reikėtų įvertinti tą praktiką, pagal kurią vyriausių įgaliotinė yra kviečiama dalyvauti daugumoje Junktinių tautų saugumo tarybos diskusijų. Tokia yra Arno Danžan poziciją, kaip minėjau pradžioje, aš visiškai pritariu jo nuomonė, tik tai pridurčiau dar vieną aspektą, kadangi žinau, kad pons Vairinenas yra taip pat ir vystimosi komiteto vicepirmininkas ir aš jam taip pat priklausau ir aš visuomet vystimosi komitete pritariau pasiūlymui steigti Junktinėse tautose tvaraus vystimosi tarybą kuri turėtų daugiau dėmesio skirti vystimosi ir aplinkosaugos klausimams, tačiau man kyla tik tai tam tikrų klausimų susijusių su šios tarybos e, tarpusavio santykiais su Tarptautiniu valiutos fondu ir pasaulio prekybos organizacija. Taigi, ačiū Jums uždėmesi. Tack så mycket. Eh, jag vill börja med att tacka rapportören för det här första utskottet som jag tycker är... Dėkuoju, noriu pradėti nuo padėkos pranešėjų, manau, tai geras pagrindas diskusijoms. Tikiuosi, kad šis pranešimas pabrėžia tą svarbą, jog valstybės narės turi koordinuoti savo veiklą ir jungtinėse e, kalbo, e, tautose kalbėti vienu balsu, taip pat ir kitose tarptautinėse organizacijose. Čia yra svarbu aiškiai pasisakyti už žmogaus teisės. Mes turime užtikrinti, kad žmogaus teisų klausimas išliktų darbo atverkėje ir kad būtų galima sustiprinti jungtinių tautų vaidmenį ir ES vaidmenį jungtinėse tausėse. Demokratija ir žmogaus teisės Ir e, svarbus dalykas ir kuo ES vaidmuo bus stipresnės jungtinėse tautose, e, tuo bus geresni rezultatai. Es turi būti aktyvesnė e, sprendžiant konfliktus. Jinai turi turėti aiškesnės priemonės ir įgaliojimus. Aš pateikiau pakeitimą kuriuo patvirtinau e, rezoliuciją 1325, kur kalbam apie moterų vaidmenį taikos sprendimuose. Manau, kad mes turime skatinti, kad į generalinio sekretoriaus postą ateitie būtų išrinkta moteris. Taip pat noriu patikinti, kad brandolinio ginklo neplatinimas turėtų būti vienas iš ES prioritetų jungtinėse tautose. Taip pat norėčiau pabrėžti svarbų vaidmenį ES vaidmenį išsaugojant moratoriumą dėl cheminio ginklo. ES turi toliau teisę kovą e, už e, nediskriminavimą, už moters, e, moterų teisų gynimą. Taip pat mes turime džiaugtis pirmojų saugumo tarybos posėdžių dėl LGTB asmenų teisių. Dėkuoju. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Well, um... Ačiū pirmininkė. Taip, e, e, mes svarstome tokio tipo dokumentą, e, kuriame labai vairūs aspektai aptariami, ateityje galbūt jų nebenagrinėsime, su kai kuriomis problemomis lengviau sutvarkysime, kitomis ne, bet didžioji dalis šios, šio pranešimo yra kalba ne, kalbama ne apie ES dabartinį veiksmingumą įknėse tautose, bet daugiau tai yra tarsi projektas siūlomų reformų pačiose jungtinėse tautose. Tai techniškai kalbant viršyje e, pranešėjų suteiktus įgaliojimus šiame pranešime. Iš tiesų, ECR yra įsipareigojusi pasisakyti už daugia šališkumą. Valstybės narės linkusios, jungtinių tautų valstybės narės linkusios tartis dėl įvairių klausimų, žmogaus teisų, humanitarinių sisteminių, pasaulinių sveikatos problemų, būtent dėl to ir egzistuoja jungtinės tautos. Tačiau ne apie tai turėtų būti visa esmė šio pranešimo. Mūsų, frakci, mūsų frakcija žino, kad anksčiau ir vėliau e, bus reikalingos e, reformos jungtinių tautų struktūrose, bet mes nepritarėme, jog dvi valstybės narės nori turėti nuolatinės vietas jungtinėse tautose. tautose kaip jungtinių tautų jungtinės karalystės parlamentaras aš tam prieštaraučiau. Galbūt Vokietija galėtų suvaidinti tam tikrą e, vaidmenį kaip e, saugumo tarybos nuotinė narė, taip pat Indija ir Japonija. Už tas valstybės mes pasisakėme. Čia kalbama apie visiškai naują struktūros sukūrimą tvaraus vystimosi tarybą. Anksčiau nesu apie tai girdėjęs ir aš vertinu pranešėjo pastangas e, pateikti šią koncepciją, nors ir nesu visiškai įsitikinęs, e, kad e, jai visiškai galėčiau pritarti. Kalbam apie socialinius ir aplinkosauginius dalykus, jau turime mm, įvairias struktūras Europos Sąjungoje, o dabar kalbam apie naują instituciją su naujomis, naujais įgaliojimais ir tikslais. Ir nežinau, ar atsirai galėtų pritarti, bet galėčiau vis tiek pritarti pranešėjai už tai, kad jis pateikė naujų idėjų. Ir jungtinių tautų reforma yra tam tikroje klavėtėje. Ir nors yra siūloma dėl nuolatinių vietų tam tikrom valstybėms sutiktų, labai sunku e, kažką pakeisti po antrojo pasaulinio karo, kai kalbama apie įvairias brandolinės valstybės, jų galių, jėgos e, pasidalėjimą. E, ir veikiausiai šiam, šiam e, pranešimui nepritarsiu. Thank you, Chair. Aš, mes taip pat pritarėme šiam pranešimui, kuriame yra pakankamai daug įdomių idėjų, tačiau norėčiau e, atkreipti dėmesį, kad jame yra pakankamai daug plač, toli siekiančių pasiūlymų dėl jungtinių tautų sistemos pakeitimo. Galbūt apie juos reikėtų kalbėti AFET komiteto darbo grupėje santykiams su jungtinėmis tautomis. Manau, kad reikėtų daugiau laiko aptarti tokius dėlius projektus. Šiame pranešime yra priimtina kad yra siūloma ES ir todėl, toliau griežtai e, gerbti žmogaus teisės, jas puoselėti. Aš turiu įvairiausių pakeitimų, tačiau visų neperskaitysiu dabar, tik pateiksiu keletą pagrindinių minčių. Šiame pranešime jūs teisingai konstatuojate, kad ES prisideda prie tarptautinio teisingumo e, stiprinimo, taip pat e, tarptautinio tribunolo veiklos, taip pat žmogaus e, teisų teismo veiklos. Žmogaus teisų teismas daug prisidėjo prie žmogaus teisų stiprinimo ir gali būti pavyzdžių įvairiems jungtinių tautų regionams. Taip pat reikėtų atsižvelgti į e, auditų rūmų specialią ataskaitą, kurioje kalbama apie ES indėlį per jungtinių tautų, skirsom per jungtinių tautų įvairias struktūras. E, labiausiai e, paliestoms valstybėms, jungtinių tautų agentūros, jų E, išorės finansavimo priemonių planavimas yra labai svarbu aspektas. Be to ES delegacijos vykstančios į nestablius regionus turi parodyti, kokie ES teikiamos paramos rezultatai ir koks poveikis. ES yra labai svarbus jungtinių tautų partneris e, suvaldant krizes. Mogherini pastebėjo, kad saugumo taryba e, priėmė rezoliuciją dėl bendradarbiavimo tarp ES ir jungtinių tautų, kuriame yra kalbama, kad reikia sustiprinti šių dviejų strateginių partnerių bendradarbiavimą. Be to reikėtų sustiprinti ES vykdomą politiką susijusią su ginkluotės teikimo kontrole. Reikėtų pritarti E, Jungtinių tautų generalinės saugumo tarybos rezoliuciją dėl ginkluotės teikimo e, ribojimo ir reikėtų, kad šita sutartis kuo greičiau būtų ratifikuota. Aš paminėjau tik tai keletą pakeitimų, kuriuos aš pateiksiu, bet to aš siūlau sustiprinti tarptautinę teisę ir taip pat sustiprinti tarptautinių teisės aktų aiškinimo e, procesus, kad būtų atsižvelgiama į tarptautinę teisę ir taip pat į tarptautinę e, žmogaus teisę. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, iš, norėčiau padėkoti pranešėjui už tą labai svarbų pranešimą, mąstant apie ES vaidmenį jungtinėse tautose. Saugumo taryba, ko gero, ir pats, pačias, pati silpniausia grandis pastaruoju metus jungtinių tautų sistemoje. Yra įvairiausių pasiūlymų pastaruoju metu Pavyzdžiui, siūlymas suteikti ES nuolatinio nes, narės teisės saugumo taryboje. Tačiau iškyla įvairiausių ir klausimų susijusių su ateitimi, pavyzdžiui, su Prancūzijos ir Junktinės karalystės vaidmeniu. Galbūt iš tikrųjų reikėtų saugumo tarybą padaryti tarsi e, regioninę organizaciją kaip ASEAN ar kitų regionų e, formatai. Iš tikrųjų, veto teisė e, supančioje saugumo tarybos veiksmus ir kiekviena valstybė tai dar gali daryti. Lygiai taip pat, kaip ir Europos Sąjungos e, taryboje galima tą veto teisę su, sužlugdyti bet kokias iniciatyvas. Dėl vyriausiojo įgaliotinio ir dėl tos agentūrų ir klasterių svarbos e, įgyvendant naujus naujos kadencijos įgaliojimus. Galbūt neapsiribokime vien tik koordinavimu, galbūt reikėtų labiau derinti prekybos politiką ir kitas išorės politikas. Vyriausiai įgaliotinė galėtų padėti užtikrinti šitą, šitą sąsajas. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad prekybos politika tarnautų įgyvenant mūsų išorės politikos tikslus, o ne priešingai. Mes turėtume siekti, kad būtų dėgiama demokratija, kad būtų užtikrinta geresnė valdysena, kad būtų išnaudojamos minkštosios galios galimybės. Galbūt pranešime reikėtų užsiminti ir apie generalinės asamblėjos reformą, suteikiant jai tarsi pasaulio parlamento vaidmenį, parlamento, kuris atsiliepia į piliečių lūkesčių kad parlamentas būt, kad jame būtų, juo būtų pasitikima reikalingi E, sąžiningi, demokratiški rinkimai visose valstybėse, o kai kuriuose valstybėse yra, kaip žinia, problemų. Yra kišamasi į rinkimų procesus, kaip ten bebūtų, e, nežiūrinčias pastabas, aš e, dėkoju pranešėjimui šį pranešimą, žinomas apie keitimus pateiksiu laiku. Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich habe mich nur kurz zu Wort gemeldet. Ačiū. Aš paprašiau žodžio, norėdamas atkreipti dėmesį, kad AFKO esu pranešėjęs renkti nuomonį apie šį pranešimą. Mes gavome pakeitimų mano rengiamam pranešimui. Aš apskritai manau, kad kolegos iš Suomijos pranešimas yra labai išsamus, subalansuotas. Galbūt reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad AFKO komitetas mano, kad ES ir valstybės narės yra e, didžiausias jungtinių tautų finansinis rėmėjas ir todėl ES matomumas jungtinėse tai tautose turėtų būti didesnis, turint omenyje ES skiriamą finansavimą ir komisija turėtų turėtų mums pateikti pastovę informaciją apie tai, kaip naudojamos mūsų suteiktos jungtinėms tautoms lėšos. Sorry. Ah, thank you. Uh, I, I would like to thank our colleague. Uh... Aš norėčiau padėkoti kolegai. Aš labai įdomu pranešimą. Pirmą kartą Bet ant baltų surašyta tai, apie, apie ką kalbama jau daug metų, tai yra būtinybė reformuoti Junktinių tautų saugumo tarybą. Ta reforma būtina ne tik siekiant užtikrinti Junktinių tautų veiksmingumą, bet ir užtikrinti ES veiksmingumą, nes saugumo tarybos reformą atlikus ES turi būti skirta nuolatinė vieta saugumo taryboje tam, kad ji galėtų koordinuoti savo veiksmus ir kalbėti vienu balsu, tai yra ne vienos e, valstybės narės interesai turi būti atstovavimi, bet visos ES. E Tis dabar puikiai matome, kad dėl nesutarimų tarp valstybių narių neveikia mūsų priemonė Sirijoje ir aš manau, kad e, Taip pat veto teisė turėtų būti apribota, pavyzdžiui, kad ne viena saugumo tarybos narė negalėtų vetuoti visų sprendimų, turėtų tą daryti dvi arba trys. Ir taip pat manau, kad pabėgėlių reikalų e, vyriausiojo komisaro biuro jungtinėse tautose reforma yra būtina, kad būtų galima teikti veiksmingesnę pagalbą pabėgėliams. Mes negalime tačiau šioje krizėje pažinėti tarptautinės teisės, nes visuomet ją gynėme, todėl e, kažkas minėjo nepilotuojamus e, lėktuvus ir e, aš manau, kad e, negalima pritarti Junktinės karalystės dabar vykdomiems e, tiksliniams žudimams naudojant bepiločius lėktuvus, e, kadangi tai visiškai prieštarauja taptautiniai teisiai. <clears throat> Manau, kad vyriausiai įgaliotinė Mogherini turėtų daryti spaudimą valstybėms narėms šio klausimu. Tikrai džiaugiuosi, kad galų gale parlamentas raštu išdėsto savo poziciją šio klausimo, tačiau Mogherini turėtų taip pat tą daryti, ypač šiuo metu, kai kalbama apie politinę sąjungą ir puikiai žinome, kad viešoji nuomonė ES atžvilgių nėra pati palankiausia šiuo metu, tačiau akivaizdu, <clears throat> kad reikia kelti šį klausimą valstybėms narėms reikia raginti jas prisimti savo atsakomybės dalį už jungtinių tautų saugumo tarybos reformą, nes mes, jeigu susitartume tarpusavėje, galėtume šią reformą išjudinti ir tokiu būdu e, prasidėtų visas Junktinių tautų saugumo tarybos reformos procesas. Ačiū. Pons Karveris. Čia pirmininkė noriu ne tik padėkoti ponui Varainenui, rengiantis e, referendumui dėl tautų e, Junkės karalystės narystės Europos Sąjungoje. Manau, kad šis e, prašymas yra rengiamas pačiu laiku, jame būtų aiškiai apibrėžti jungtinių tautų ir ES tarpusavio santykiai siekiant sustiprinti ES vaidmenį valstybių narių sąskaitą, tačiau ne, taip pat čia nebandoma netgi prastumti tam tikrą prasme paslapčiomis pasiūlymą dėl pasaulio vyriausybės ir tai yra veidmainiška. Aš manau, kad e, tinkamas saugumo pasiūl, e, atinkamas pasiūlymas, e, pasiūlymo punktas prašymė, kuriame siūloma pakeisti e, Junktinės karalystės ir Prancūzijos nuolatinės vietas saugumo taryboje. ES nuolatinė vieta saugumo taryboje neprisidėtų prie stabilumo užtikrinimo Jungtinė karalystė ir Prancūzija dažnai nesutarė, tačiau sugeba sustarti dėl bendrų sprendimų saugumo tarybai, kurie atitinka jų nacionalinius interesus, tuo tarpu ES to padaryti dažnai nepavyksta. Taip pat tai yra dvi brandurinės valstybės, kas yra labai svarbu jų atstovavimui saugumo taryboje. Pone pirmininkė, aš manau, kad šiems pasiūlymams tikrai negalės pritarti nei Prancūzijos, nei Jungtinės karalystės Europos parlamento nariai. Saugumo taryba nuo jos e, įsteigimo pradžios e, veikė labai sėkmingai, e, ypač turint omenyje, kad jos narės nuolatinės ir bandalinės valstybės, ta tarpu Europos Sąjunga nėra brandalinė valstybė ir todėl Europos Sąjungai e, skyrus nuolatinę vietą saugumo taryboje, jos e, veikla galėtų patekti į aklavietę. Taigi, kalbant apie atsakomybę, tai dabar teikiami biudžeto pasiūlymai yra dar vienas išpolis prieš valstybių narių e, suverenumą, e, numatant atinkamą papildomą finansavimą jungtinių, e, tai yra ES atstovybėms pasaulyje, dubliuojant jų veiklą su valstybių narių ambasadomis, kurios ir taip veikia tam tikrose atitinkamose šalise. Šeštasis punktas, kuriame pateikimi pasiūlymai taip pat turėtų būti išbraukti, nes siūloma tokias tarptautinės organizacijas kaip Pasaulio banką padaryti pavaldžių naujoms jungtinių tautų struktūroms. Pasaulio bankas buvo labai sėkmingai ir yra veikianti organizacija, todėl nereikėtų keisti jo pavaldumo. 11 punktas taip pat, e, manau, kad e, turėtų būti išbrauktas. Dar būtų galima ir daugiau pavyzdžių pateikti ir ironiškai verti šios pasiūlymus, tačiau manau, kad jau pasakiau pakankamai. Ponai Kovačiau, žodis ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjai už šį įdomų pranešimo projektą. Turiu kelias pastabas. Pirmiausiai turėtume numatyti saugumo tarybai aktyvesnį vaidmenį sprendžiant saugumo klausimus, ypač atsižvelgiant į tą dramatišką padėtį artimuosiuose rytuose. Ir šiuo metu jokių e, žygių jungtinės tautos e, nesijima ir signalų nesiunčia ir dėl to mažėja pasitikėjimas šią organizaciją. Taip pat ES turėtų stengtis skatinti jungtinių tautų reformas ir pirmiausiai taryboje turėtume sustarti tarpusavę dėl šių reformų sąrašo, galėtume parlamente patvirtinti atitinkamą rezoliuciją ir po to paraginti tarybą parengti atitinkamą ataskaitą e, parlamentui metinė dėl ES vaidmens pasaulio mastu, tačiau pirmiausiai turėtume patys susitarti, kokiu reformu ES siekia jungtinių tautų kontekste puikiai žinome, kad dabartinė saugumo tarybos struktūra yra pasenusi. Ji buvo patvirtinta 45 metais po karo, tačiau šiuo metu ne vienas iš nuolatinių saugumo tarybos narių nėra linkęs priimti naujus narius arba pakeisti balsavimo sistemą, veto teisės sumažinti, kalbant apie būsimojo Junktinių tautų generalinio sekretoriaus rinkimų tvarką. Tai manau, kad turėtume laikytis tokios pozicijos, kad dabar atėjo laikas jau Europai e, deleguoti į šias pareigas savo atstovą ir tai galėtų būti netgi ir atstovė. Ačiū. Ačiū pirmininkė. reforma, apie kurią kalbame, yra tikrai plataus užmojo. Čia siūloma nemažai naujų dalykų. Čia kalbama ne vien apie ES vaidmens stiprinimo jungtinėse tautose. Čia taip pat kalbama apie reformas jungtinėse tautose kaip struktūroje. Daug dėmesio skiriama būtent šiam aspektui ir tai yra gana tai tam tikrą prasme ir praplečia paties pranešimo nagrinėjimą temą. Bet mes turėtume elgtis gana atsargiai. Čia žiūrima ilgalaikį laikotarpį pranešinę, bet reikia atsargiai vertinti tokio pobūdžio idėjas. Aš nesu tikras, ar tai yra tinkama vieta tas idėjas išsakyti šiame pranešime. pranešime. Tai yra kalbėti apie pasaulinio parlamento įkūrimą. Tai viena iš pagrindinių idėjų pranešime, bet aš nemanau, kad taip iš tiesų yra. Pritariu, kad reikia ES nuolatinės vietos jungtinėse tai tautose ilgalaikėje perspektyvoje. Ir saugumo e, tarybos reforma turėtų būti vykdoma pasiekus didžiausiai manomą konsensusą. Turime pagalvoti, ar yra naudinga kurti tvaraus vystimosi tarybą. Ekosok e, gana e, rimta reforma buvo vykdyta 2014 metais ir nežinau, ar yra tinkamas laikas jungtinėse tautose įkurti tokią, tokį ambicingą įstaiga, institucija. Kaip būtų, jeigu būtų jungtinės tautos reformuotos ir būtų nauji nariai saugumo taryboje. Nežinau, ar tai yra gera, tinkama mintis. G20 šalis E, taip pat kalba apie reformas, bet nežinau, ar tokia taryba, tvaraus vystimosi taryba yra gera idėja. Svarbu, kad jungtinės tautos kiek galima veiksmingiau naudotų lėšas, taip pat, kad jos narės valstybės koordinuotų savo veiklą kiek galima labiau. Svarbu, kad parlamento nariai galėtų padėti pristatyti ir apginti ES poziciją. Taip pat svarbu, kad valstybėms narėms reikia įdėti pastangų, bendradarbiauti ir dirbti iš vien, kad ES galėtų kalbėti vieningų balsų ir dirbti koordinuotai. Dėkuoju pranešėjų už jau patiktas naujas idėjas. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich. Äh... Labai ačiū. Norėčiau atkreipti dėmesį tik į vieną aspektą dėl pasaulio saugumo tarybos galimos reformos. Aš nenoriu kalbėti apie tikimybę, tačiau jeigu jau tokia reforma įvyks, reikia elgtis pragmatiškai ir laikytis tokios pozicijos, kad pasikeitus likščiolinių penkių nuolatinių saugumo tarybos narių statusui ir veto teisėjai, <clears throat> manau, kad reikėtų viską pradėti. Nuo pradžių. Ir, pavyzdžiui, jeigu jau remtumėmės poziciją, kad tų penkių nuolatinių narių uh, įtaka liktų tokia pati kaip ir po 45 metų, tai galėčiau suvaizduoti, kad e, Indijai reikėtų suteikti nuolatinės narės statusą ir taip pat suteikti regioniams organizacijoms nuolatinę vietą, tik neaišku, ar joms reikėtų suteikti veto teisę. Tai, pažiūrėjau, jeigu Europos Sąjunga, Afrikos Sąjunga arba ASEAN būtų suteikiama nuolatinė vieta saugumo taryboje, tai jos, pavyzdžiui, galėtų balsuoti tik tuo atveju, jeigu tas balsavimas būtų vieningas. Tai tarkime, <clears throat> kalbant apie užsienio ir saugumo politiką, tai sprendimai čia jungti, tai yra ES priimami vienbalsiai. Tai rinktinėse tautose ES galėtų tokiais atvejais balsuoti ir tuomet aš norėčiau, galbūt čia ironiškai pasvarstyti, ar kitos ES narės, saugumo tarybos nuolatinės narės galėtų balsuoti kitaip, turėtų tam tikros veiksmų laisvės arba galėtų mm, savo balsu arba balsai sustiprinti ES poziciją ir tokiu būdu ES ir kitų mm, ES narių atskirai esančių saugumo taryboje balsai kartu sudėjus taptų daug svaresni ir galėtų daryti didesnį įtaką. Taigi, manau, tokia alternatyva būtų pakankamai <clears throat> sveikintina ir įdomi, suteikiant ES nuolatinę saugumo tarybos vietą kartu pagalvojant ir apie galimybę Afrikos sąjungai, ASEAN arba uh, Pietų Afrikos sąjungai irgi suteikti nuolatinės vietas saugumo taryboje. Taigi tokios būtų mano mintis ir pasvarstymai apie šią reformą. Pranešėjai žodžiu. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už įkvepiančias idėjas, kurias pateikėte savo pasisakymuose. Aš lauksiu jūsų pakeitimų. Ir diskusijų su vairių frakcijų šešėliniais pranešėjais. Norėčiau keletą dalykų pasakyti apie pagrindinę pranešimo idėją. Taip, pranešimu siekiama sustiprinti jungtinių tautų sistemą kaip tokią užtikrinant geresnį koordinavimą globalių lygių visų politikos krypčių jungtinių tautų sistemos viduje. Dėl to mums reikalinga tvaraus vystimosi taryba. Tai nėra nauja idėja. Aš pats dirbau Rio 1992 metais ir jau tuomet tokia idėja buvo iškelta. O jungtinėse tautose buvo tik tai e, pasiektas nedėlis kompromisas ir nieko faktiškai konkretesnio nebuvo pasiekta. Kita vertus, mes turime įvertinti, kaip ES galėtų veiksmingai daryti įtakos jungtinių tautų sistemai. Dėl saugumo tarybos labai sunku įgyventi kokias nors gilesnės reformas, kadangi Prancūzija, Junktinė karalystė nenori atsisakyti savo vietų, o kitos e, valstybės pasaulyje taip pat nori, su, nenori suteikti ES papildomos vietos. Taigi situacija tam tikra prasme yra užstrigusi. Bet aš savo pranešimo projekte siūlau, kad mes turime turėti vietą artimiausioje ateityje. Kita vertus, jeigu įkurtume tvaraus vystimosi tarybą, tai daugelis šalių, tokių kaip Indija, Brazilija, kitos šalis, mes manome, kad jos turi turėti vietą e, saugumo taryba ir galėtų būti nuolitinės narės tvaraus vystimosi taryboje ir daryti įtaką per tą tarybą. Kita vertus, ES būtų viena iš pagrindinių veikėjų, dalyvių šioje naujoje tarybos struktūroje. Taigi, aš tai, ką aš čia siūlau, atitinka šio pranešimo tikslus, tai yra kaip geriau pasiekti ES užsienio politikos tikslus, reformuojant jungtinių tautų sistemą ir gerinant mūsų pačių politiką ir pasaulinės politikos krypčių koordinavimą. Būtent tai aš siūlau savo pranešimo projekte Laukiu pakeitimų, laukiu diskusijų su šešėliniais pranešėjais ir galiausiai turėsime balsuoti. Yra nemažai dalykų, kuriuos aš galėčiau komentuoti, bet galbūt geriau būtų apsiriboti e, vien šiomis keliomis idėjomis. Ačiū. Dėkuoju, prane, dėkuoju. dėkuoju pranešėjai. Aš nežinau, ar tai rašyta pranešime, tačiau yra dar vienas aspektas, kurį vertėtų paminėti, kadangi ES iš esmės yra pagrindinė jungtinių tautų vykdomų programų e, finansuotoje, reikėtų padidinti ES matomumą. Taigi tie, kurie įneša didžiausią indėlį, turėtų būti matomi. Ir tai galbūt būtų paskata ir kitoms valstybėmis pasistengti, jeigu pažiūrėtume į pabėgėlių stovyklas užrašus, ten yra nurodomas jungtinės tautos, jungtinės Amerikos valstijos ir jų vykdomos programos, tačiau jeigu Sirijos pabėgėlių stovyklos 70 procentų yra finansuojamos iš ES lėšų, tai tą reikėtų kažkaip išryškinti. Tas pats pasakytina ir apie jungtinių tautų įvairias programas. Ar turime dar kokių nors klausimų? Das habe ich gesagt. Äh, Antrag Schluss ist. Äh, Pakeitimų pateikimas iki poryt 12 valandos. 15 minučių pertraukėlį, po to atvyks Helga Schmidt ir mes kalbėsime apie dėrybas su Iranu.